E, kolegos. Stimados compañeros, les da... Kolegos, pradėkime. Aš kalbėsiu ispaniškai. Noriu pasisveikinti su, visus, su visais šiame klausime, e, kur mes išklausysime kandidatus į Europos ombudsmeno postą. Ir trumpai pristatysiu situaciją prasidėjus šios kadencijos prezidento darbui e, buvo paskelbtas konkursas į Europos ombudsmeno postą ir kandidatai galėjo pateikti savo kandidatūras iki 30 rugsėjo. Turbūt supratot šiek tiek, ką aš sakiau ispaniškai. Bet kuriuo atveju noriu pasakyti, kad kvėpimas, kvietimas teikti kandidatūras buvo paskelbtas um, oficialiame leidinyje 30 rūpjūčio ir tas kandidatas, kuris surinks bent jau 40 narių paramą, bent jau iš dviejų valstybių narių gali siūsti savo kandidatūrą. Plenarinėje sesijoje 23 spalio e, buvo pranešta, kad yra kandidatai, kurių kandidatūros tenkina kriterijus Ir taip pat buvo paskelbtas sąrašas parlamentarų, kurie mm, suteikė savo paramą tiem kandidatam. Ir kandidatai turi visus reikalingus dokumentus, įrodančius, kad jie atitinka sąlygas. Turime kandidatų sąrašą, tai yra ponas Giuseppe Portunato, Julia Rafrank, e, ponas Nils Mužnieks, ponė Emilija Oreji ir ponė Cecilija Vikstrom. Mūsų posėdis yra transliuojamas. Kokia bus procedūra? Penki kandidatai bus išklausyti alfabetinė tvarka. Kiekvienas kandidatas gauna 65 minutės laiko. Pirmiausia, 10 minučių savo įžanginiam pasisakymui, tada klausimo atsakymų raundas Pirmiausia, kiekvienos politinės frakcijos koordinatoriai pateiks e, klausimus. Vieną minutę klausimui, tris minutės atsakymui. Ir labai griežtai seksiu laiką, kadangi turime penkis kandidatus ir mūsų laukia ilga darbo diena. O tolesni klausimai, kuriuos galės pateikti parlamento nariai Pagal supaprastintą DON sistemą EPP 2 klausimai, socialistai demokratai 2, Renew 1, Žalieji 1, ID 1, EKR 1, GUE 1 ir nepriklausomi 1. Taigi, vienam klausimui bus e, skirta viena minutė ir vieną minutę bus galima pateikti atsakymą. Jei dar liks laiko, tada bus galima papildomai pateikti klausimų laikantis mm, taip vadinamo spontaniško pasisakymo taisyklės. Ir galiausia kandidatam bus suteikiamos trys minutės apibendrinti viskam. Pirmas mūsų kandidatas yra Giuseppe Fortunato. Aperta. Aš labai džiaugiuosi dalyvaudamas e, šiame, šiuose klausimuose. E, peticijų komitete. E, trečią kartą turiu šią puikią galimybę, kalbant e, apie mano karjerą ir gyvenimo kelią, esu sukaupęs nemažai patirties ir įgūdžių. Kalbant konkrečiai apie ombudsmeno darbą, visų pirma noriu prisistatyti, antrą norėčiau uh, pateikti savo kaip ombudsmeno veiksmų rezultatų. Ir trečia, norėčiau pakalbėti apie Europos ombudsmeno darbą ir savo požiūrį į jį. Savaime aišku, kad nekyla bejonių, kad ombudsmeno vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Būtent jis piliečių nerimą ir liūdėsi paverčia šypsena, sprendžia iškilusias problemas su Europinė administracija ir e, kuria sažingesnė, teisingesnė sistema. Ombudsmenas privalo e, laimėti kovą su biurokratija ir tinkamai sugebėti interpretuoti egzistuojančias taisyklės. Štai toks yra ombudsmeno vaidmuo. Ir jis ypač svarbus atsižvelgiant į tą aukštą lygį, kuriame dirba ši institucija e, ir į tuos pažeidimus, su kuriais jis susiduria, kovodamas su viešaja administracija. E, žinoma, šioje veikloje e, atsiranda rizikos, kad kai kurie įstatymų iškraipimai e, nebus ištaisyti ir kad piliečiai praranda savo galės. Būtent šiame kontekste aš teikiu savo kandidatūrą ir bandysiu paaiškinti, kodėl aš siekiu šios, šio posto. Tiesą sakant, savo regione kampanijoje aš jau esu dirbęs ombudsmenu nuo 99 iki 2004 metų, o nuo 2018 metų Liepos mėnesio vėl užimu šį postą. E, Kalbant apie Europos ombudsmeno postą, aš suprantu, kad yra ir nacionaliniai, ir tarptautiniai aspektai šiame darbe. E, ir tiesą sakant, nuo 2012 e, iki 2015 metų man teko dirbti e, kaip asmens duomenų apsaugos pareigūnų. Greta to esu teisininkas, e, e, esu dirbęs e, ir akademinį darbą, esu dėstęs įvairių kursų ir dalyvavęs pats įvairiuose stažuotėse, tiek čia Europos parlamente, tiek Europos taryboje. Aš e, e, taip pat buvau e, Palazzo Čylį darbe, kaip e, teisės patarėjas. Taip pat e, vadovavau e, magistro programoms įvairiose universitetuose ir institucijose. Taigi aš turiu pakankamai patirties dirbant ir sprendžiant Europos piliečių ir įvairių institucijų problemas. Aš įsivaizduoju, kad ombudsmeno darbo esmė yra kasdien kovoti e, už e, žmonių interesus. Dar vakar e, kampanijos e, regione Aš e, regiono tarybos buvau paskirtas žmonių su negale ombudsmenu ar jų teisų e, garantoriumi. E, čia pagrindinis vaidmuo yra stiprinti tokių asmenų teisės ir jas ginti ir prižiūrėti, kad ES teisės aktai būtų teisingai taikomi jų atžvilgiu. E, Aš čia turiu galvoje tai, kad neįgaliųjų žmonių garantoriaus postas reikalauja ypatingo dėmesio šių žmonių situacijai. E, mūsų regione taip pat e, mano iniciatyva buvo įkurtas e, piliečių civilinės apsaugos padalinys. Dirbdamas ombudsmenu, aš daugiau negu vieną sykį kovojau su sistemos nefunkcionalumu ir e, nutraukiau e, viešosios administracijos tylą vienais ar kitais klausimais. Man atrodo labai svarbu suvokti, kad e, kai reikia, kai tai yra visų interesais, būtina keisti egzistuojančias taisyklės. Taip pat, e, žvelgiant į kitas problemas, e, mes e, kovojame su tuo, kad įvairiose savivaldybėse mūsų regione buvo platinami plakatai žaidžiantys moterų orumą. Tokiu būdu mes kovojame už lyčių lygybę. Giname taip pat ir jaunųjų žmonių teisės, užtikrindami, kad e, e, jauni žmonės ir vaikai būtų tinkamai gerbiami. Nepamirškime taip pat, kad e, sulaukėme ir nemažai skundų iš jaunų žmonių pusės ir esame išsprendę nemažai tokių atvejų. E, e, mes susidūrėme taip pat su problemomis susijusiamis su e, mobiliųjų telefonų vartojimu. Pavyzdžiui, intensyvios slaugos palatose ir taip toliau. Aš paminėjau visą tai, tik tai bandydamas pademonstruoti visą spektrą problemų, su kuriomis yra tekę susidurti. E, dabar apie tai, kaip galima būtų e, gerinti apskritai e, skundų tyrimo kokybę. Aš manau, kad Europos ombudsmeno atveju susidurime su dviem skundų tipais. Čia visų pirma reikia paminėti kad e, skundų skaičius e, per pastarosius porą metų pasiekė 2200, 2200 e, skundų. Ir matyti, kad tų skundų ribotas skaičius e, didelė dalimi priklauso nuo to, kad e, žmonėms trūksta informacijos apie Europos ombudsmeno instituciją. E, bendruomenės apie tai nepakankamai žino. Ir galbūt tai yra todėl, kad dėl Europos ombudsmeno veiklos nesimato atitinkamų struktūrinių pokyčių. Šią situaciją reikėtų keisti. Iš 2200 skundų tik tai 900 ar mažiau patenka į Europos ombudsmeno veiklos kompetenciją, o visus kitus e, Europos ombudsmenui teko e, perduoti vietos valdžios institucijoms. Kitaip sakant, e, tai nepateko į Europos ombudsmeno veiklos sferą. Tai demonstruoja, kad arba pritrūko susidomėjimo, arba e, kad ši Europos institucija nėra pakankamai veiksminga. Toliau e, reikia kalbėti apie Europos ombudsmenų ir Europos parlamento tinkamą bendradarbiavimą. Šios institucijos turi veikti drauge ir viena kitai veikloje neprieštarauti. Reikia pasakyti, kad Europos parlamentarams kartais, nors jie yra išrinkti atstovai, e, daromas kliūtis e, veikti. E, Europos parlamentas ir Europos ombudsmeno biuras turi veikti drauge, užtikrinant geresnės paslaugas piliečiams. Skaidrumas, pagarba piliečiams turėtų būti tos veiklos centre. Dėkuoju. Ačiū ponė Fortunato. Dabar koordinatorių klausimai. Vieną minutę ponų Jarą, EPP. Ačiū ponė Fortunato už įžanginę kalbą. Trumpas klausimas jums, kadangi jūs dirbote nacionaliniu, regioniniu ombudsmenu jūsų nuomonė, kaip turi būti bendradarbiaujama tarp nacionalinių, regioninių ir Europos ombudsmenų tarnybų ir kur jūs kaip Europos ombudsmenas sakysite, e, yra jūsų kompetencijos ribos ir kadangi man dar liko laiko, padėkosiu, kad atvykote jums. Šiandien mes turime penkis kandidatus. Tai EP požiūriu reiškia tikrai labai įdomią atrankos procedūrą. Dėkui. Yes, Ačiū. Pone Fortunato, prašom atsakykit. Una questione centrale, la cooperazione. Bendradarbiavimas siekiant pasimokyti vienam iš kito, tai esminis klausimas. Ombudsmeno vaidmo gali būti labai įvairus. Tarpininkas, uh, piliečių įgaliotinis, kontrolierius, bet koks darbas turi vykti piliečių labui. Aš pirmininkavau dviems tarptautinėms organizacijoms ginančiams piliečių teisės, pirmiausia ombudsmenu Europos tarybos ir ombudsmenu jungtinių tautų organizacijų. Ombudsmenas kaip kontrolierius, kaip piliečio atstovas turi ginti piliečių teisės ir padėti keisti taisyklės jų labui. Šiaip ombudsmenai turi mokytis vienas iš kito. Būtų įdomu pakeisti diskursą ir pagalvoti, ar Europos ombudsmenas negalėtų tapti pavyzdžių nacionaliniams valstybės kontrolieriams. Mes dažnai galvojame, koks turi būti Europos ombudsmenas, kad e, galėtų atitikti piliečių lūkesčius, kad galėtų spręsti problemas. Į tuos klausimus reikia atsakyti, nes tai yra centrinė institucija ginanti piliečius ir sprendžianti problemas. Kitu atveju atsiras bėgiškumo jausmas. Jeigu bus kreipiamas į ombudsmeną, tačiau jis nieko konkrečiai negalės jums padėti, tai jau yra problema ir, sakyčiau, ta pagalba yra esminis ombudsmenų bendradarbiavimo klausimas. Dėkui. Ačiū. Dabar socialistų demokratų frakcijos koordinatorė, prašom. Dėkui, kad atvykote. Ačiū už jūsų kalbą. Jūs labai išsamei mums papasakojate apie savo karjerą, sukauptą partijai, patirtį, kampanijos ombudsmenų dirbdamas, taip pat tarptautinėme lygyje veikdamas. Jūs daug kalbėjote apie piliečių interesas, konvencijas ir panašiai, tačiau pilietis visada svarbiausia. Bei pažymėjote, kad ombudsmeno tarnyba nesulaukia pakankamo skundų skaičiaus juk ombudsmenas e, gina piliečių teisės ir saugo būtent juos. Būtina tiek pačią instituciją, tiek piliečius priartinti vienas prie kito, kokių konkrečių veiksmų imsitės, užtikrindami tą artėjimą tarp ombudsmeno ir piliečių, bei ką darytumėte kitaip nei jūsų kolegos, kiti kandidatai apie tai e, taip pat kalba, ar čia turite kažkokios patirties, sukaupę, kaip užtikrinsite, kad pati institucija ir tarnyba taptų artimesnė piliečiams. Pone Fortunato, prašom. Ačiū. Europos ombudsmenas turi būti kompetitingų Europos piliečių draugu, bičiuliu, kuris įsprendžia jų problemas. Į ombudsmeną kreipiamasi panašiai kaip į ligoninę esant netikėtai mm, susirgymui, ieškoma pagalbos. Ombudsmenas turi pasiūlyti atsakymų, užtikrinti konkrečius rezultatus, pasiūlyti sprendimu ir išspręsti problemas svarbiausia tai, kad problemos turi būti sprendžiamos taip, kad po jų pasikeistų galiojanti tvarka. Tai pakeis santyki tarp viešo administravimo tarnybų ir piliečių. Mes ne tik išsprendysime tokiu būdu piliečio skundą, bet ir sisteminę problemą, tą veiklos sutrikimą. Būtent taip reikia šalinti netinkamą administracinę praktiką. O dėl rezultato, jeigu bus rezultato, akivaizdu, kad nauda yra didžiulė, bei apie ją reikia informuoti per sustikimus, per internetą. Svarbu skelbti apie konkrečius rezultatus visuomeniai ir žinoma, reikia pirmiausia jų pasiekti. Europos ombudsmenas turi pasiekti, kad pasikeistų santykis tarp piliečių ir viešojo administravimo tarnybų. O atitinkamai galvočiau, kad ambutsmenas turimtis gausybės problemų, su kuriais susiduria ir peticijų komitetas. Dažnai kalbama tik apie problemas, tačiau sprendimų nesiūloma. Dėkui. Ačiū. Dabar Renew frakcijos koordinatorė ponė Tom. Ačiū. Prieš e, prasidedant jūsų klausimui vyko koordinatorių posėdžius ir konstatuota, kad skundai yra pakankamai nesubalansuotai geografiniu požiūriu teikiami. Pažiūrėkime Eurobarometro apklausą 19 metų gegužę paskelbtą ir pamatysime, kad skirtingų valstybių piliečiai, švelniai sakant, nevienodai supranta, kas yra žmogaus teisės. Jeigu paklausime piliečių, ar yra jūsų gimtinėje etninė diskriminacija, tai pavyzdžiui 76 procentai Olandų tiki, kad yra siaubinga etinė diskriminacija, o Latvijoje, kur, ji, kur realiai e, e, egzistuoja ši diskriminacija, tik 12 mano, kad egzistuoja etinė diskriminacija. Taigi toks klausimas jums, ar jūs galite pasiūlyti kažkokį konkretų sprendimą, kaip pasiekti piliečius, kaip padidinti jų samoningumą apie žmogaus teisės, kad jie geriau žinotų, kaip ginti save. Bei kaip jūs užtikrinsite geresnę geografinę pusiausvyrą, nes vienų valstybių piliečiai ir NVO labai aktyvus, o kitose visiškas štilis. Aš nenoriu įvardinčiuti šalių, bet ir tokia yra situacija. Taigi, kaip žadėte ją keisti? Be mikrofono kalba. Na. Kova su diskriminacija ES yra svarbus uždavinys. Kiekvienas pilietis turi teisę reikšti nuomonę ir ginti savo teisės. Sakyčiau, tai svarbiausias mūsų uždavinys, tas minėta. Tuo pat metu reikia didinti samoningumą to, kas yra teisės. Aš kaip ombudsmenas save suprantu kaip piliečių atstovą. Pats pilietis pirmiausia yra atsakingas už tai, kad nebūtų diskriminuojamas nei jis, nei kiti piliečiai. O ombudsmeno vaidmuo įsikišti, sustiprinant kovą už teisingumą. Jeigu norime kovoti su diskriminacija, iš principo turime stiprinti teisingumą. Dabar žodis poniai Auken, prašom. Ačiū, ačiū, kad atvykote. Esu kiek nustebusi, kad Emilė ir anksčiau ombudsmenais dirbę kolegos nesprendė tam tikrų problemų, bet jie negalėjo to padaryti. Tai teisėkuros klausimai ir mes čia jau turime būti atsakingi. Ir taip pat keista, kad kaltinate e, um, Europos ambutsmenus dėl nacionalinės teisės trūkumų. Mane tai, tai kiek nustebino toks jūsų požiūris. Labai konkretus klausimas. Jums, jūs labai skeptiškai žiūrite į buvusio ombudsmeno ir Emilį darbus, bei skeptiškai žiūrite į pranešimus savo iniciatyvą, o šioks, šis institutas yra sutartyse įtvirtintas 228 straipsnis, taigi veikla savo iniciatyva, pranešimų rengimas savo iniciatyva, kaip jūsų nuomonė šis darbas turi vykti, kaip jūs naudotumėtės šią sutarties suteikiamą teisę. Ačiū už klausimą. Sakyčiau, esminė tema. Be abejo, aš ateidžiai seku, ką daro Emilio Reilį, kadenciją baigianti Europos ombudsmenė ir kokiu veiksmu ėmėsi jie. Darbų daug, reikia pažiūrėti konkrečius rezultatus. Vyko trys kampanijos, tačiau be konkrečių rezultatų baigėsi, tai sukelia bejėgiškumo ir nepasitenkinimo jausmą. Europos ombudsmenė kalbėjo apie buvusi komisijos pirmininką Barozo, uždavė jam klausimų, tačiau tai nieko nepakeitė. Pavyzdžiui, Selmayerio pavyzdys buvo paminėtas, kaip buvo paskirtas komisijos generalinis sekretorius, kaip parlamentas buvo įtrauktas, tačiau tos diskusijos mm, niekur nenuvedė. Buvo pasisakyta ir dėl Marijo Dragi paskirimo jo ankstesnės veiklos, tačiau tai taip pat nedavė jokių rezultatų. Aš nesakau, kad jie kovojo už klaidingus e, dalykus, Aš suprantu, kad būtent tokius klausimus ir turi kelti Europos ombudsmenas, tačiau viską nulėmė pergalė ar pralaimėjimas. Ir būtent treneris vertinamas pagal komandos darbo rezultatus. Jeigu pažiūrėtumėme į tai, kaip aš vertinčiau šios darbus ir pažiūrėtumėme į mano darbo rezultatus, tai aš savo darbę nebijau pasakyti, kad asmo gal nėra tinkamiausias vienam ar kitam darbui. Emily O'Reilly yra žurnalistė ir tikrai nuostabi ir puikiai žurnalistė, atlikusi gausybę tyrimų, susilaukusių didžiulės reakcijos, tačiau kaip Europos ombudsmenė ji nesugebėjo išspręsti piliečių bejėgiškumo. Jeigu piliečio problema neišsprendžiama, tai kyla jam klausimas, kam apskritai kreiptis į ombudsmeną, kuris nieko negali padaryti. Taigi mums reikia kvantinio šuolio, reikia keisti situaciją. Jūs teisingai kalbėjote apie sutartis ir Europos ombudsmeno vaidmenį. Šios užduotis turi nulemti konkretų tyrimą, konkretų prie negerovių išsiaiškinimą, reikia nustatyti, kas buvo pažeista ir pasiūlyti konkrečių rezultatų. Negalima tiesiog skelbti programinės nuostatas. To mums tikrai nereikia. Mums nereikia žmogaus, kuris pasakoja vieną ar kitą neįmanomą. Tokių šiaip ar taip yra daug. Europoje, Europoje reikia tokio ombudsmeno, kuris išsprendžia problemas. Dėkui, toliau žodis ponui Zlotovskijui. Labą dieną. Aš irgi norėčiau tris klausimus jum pateikti. Noriu paklausti, kur didžiausios problemos, kai kalbame apie skaidrumą, priimant sprendimus ES institucijose. Toliau, ar nenorėtumėt priartinti prie Europos piliečių mm, procesą susijusi su teisiniu aktų mm, prieimimu ir dėrybomis su to susijusi ir ar trilogai tarp institucijų jūsų nuomonė yra pakankamai skaidrus ir jei ne, kaip reiktų didesnį skaidrumą užtikrinti. Žodis kalbėtojui, jis kalba be mikrofono. Dėkui už klausimus. Ombudsmenas yra skaidrumo garantas. Bet yra duomenų apsaugos reikalavimai. Ir e, turime laikytis duomenų apsaugos reikalavimų, bet visame kitame turime užtikrinti skaidrumą. Aš ne vieną kartą esu susidūręs e, savo dabartinėme darbe kampanijoje su skaidrumo klausimais, nes daug kas kampanijoje neatskleidžiama visuomeniai. Ir aš būtent siekiau, kad visi tie dokumentai ir procesai būtų atskleisti piliečiam. Europos parlamentas yra europiečių atstovas. Taigi jūsų visų atsakomybė yra sukurti skaidrę aplinką. Labai mažai kas žino, apie Europos įvairių agentūrų veiklą. Ten pirmiausia reiktų siekti skaidrumo. Taigi turim užtikrinti, kad būtų gyvendintas skaidrumo principas. Galimybė gauti informaciją yra labai svarbi, nes tai lemia piliečių dalyvavimą demokratiniuose procesuose. Aišku, galim, dažnai galvojam, kad tas savaime suprantama, bet ne visuomet tokia piliečių galimybė gauti informaciją užtikrinama. Nematau pono Georgulė išgūjo, tai dabar suteiksiu žodį kitam kolegai ponui Vince. Dėkui, ponė kandidatė. Jūsų pristatymas, mano nuomonė, buvo pakankamai techninis. Norėčiau kitokį klausimą pateikti. Mes ne tik norim paremti tuos, kurie teikia peticijas, bet pasisakome už geriausią dalyvaujamąją demokratiją. Nuo sausio pirmos įsigalios naujas reglamentas tam skirtas. Ombudsmeno biuras, ombudsmeno tarnyba e, turi labai e, svarbu vaidmenį kovojant su biurokratinėmis kliūtinėmis Europos komisijoje. Kaip Jūs matote ombudsmeno vaidmenį, e, remiant piliečių iniciatyvas ir kaip galėtumėt daugiau prisidėti siekiant um, užtikrinti piliečių interesų apsaugą. Dėkui. Aš dirbdamas e, daug dėmesio skiriau piliečių įtraukimui ir piliečių dalyvavimui procesuose. Italijoje e, dalyvavau įvairiose projektuose, programuose, siekiančiose užtikrinti geresnį piliečių dalyvavimą. Pramoninį parką kūrėme Katanijos, e, buvo norima kurti Katanijos regione, bet tas pramoninis parkas e, kėlė nemažą grėsmę aplinkai. Ir čia piliečių iniciatyva buvo labai svarbi. piliečių dalyvavimas yra esminis dalykas tose bendruomenėse ar savivaldybėse, kur neskiriama pakankamai dėmesio piliečių dalyvavimui, mm, nesulaukiama ir gerų rezultatų. Aišku, ombudsmenai yra ir tai įeina į ombudsmeno darbo apriepti, bet iniciatyva turi eiti iš pačių piliečių. Mūsų šūkis, mano šūkis yra atverkim duris piliečiam, bet piliečiai turi žinoti, kad tos duris yra, taigi jie turi būti aktyvus visuomenės, bendruomenės reikalų ir procesų dalyviai. Viešai administracijai reikalingas Elgesio kodeksas, kuris numatytų mm, ne tik galimybę piliečiam skūstis, bet ir informuoti piliečius, kad jie tokią galimybę turi. Kampanijos regione toks požiūris sulaukė nemažo pritarimo, taip pat ir kiti ombudsmenai tam pritarė. Taigi labai svarbu viešajai administracijai suprasti ir suvokti, kad visuomet yra mm, stebima, kaip jinai veikia ir elgesi. Bet ne tik ombudsmeno tarnyba, yra ir kitos tarnybos, pavyzdžiui, e, savivaldybės taryba, įvairūs komitetai savivaldybės lygmenių turi dirbti piliečiam, turi siekti įtraukti piliečius, atverti jiems duris, kad jie galėtų dalyvauti veikloje. Ir būtent toks yra ir mūsų siekis - atverti duris visiems. Dabar dar suteiksime žodį socialistam, kolegai Amelyks. Prašom. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ir ačiū e, Jums, kad e, atvykote pas mus. E, Visom nelabai atidžiai stebi, kaip veikia viešasis sektorius ir kaip Europos ombudsmenas jūs turėtumėte tirti prasto administracijos administravimo atvejus Europos institucijose ir taip pat e, e, bandyti išspręsti e, sisteminės problemas, platesnės problemas. Kaip Jūs planuojate susiaurinti atskirtį nuo piliečių, tarp piliečių ir konkrečiai Europos parlamento? E, iš tikrųjų, reikia suprasti, kad e, Europos e, parlamentas yra tas įrankis, kuris ir leidžia bendrauti tarp institucijų ir piliečių. Jūs esate išrinkti atstovai. O ombudsmeno e, koncepcija kai kuriuose valstybėse atsirado dar XIX amžiuje ir suprantamas kaip e, tam tikras katalizatorius. Šiuo atveju taip pat e, Europos ombudsmenas gali būti pasitikėjimo katalizatorius tarp institucijų ir Europos piliečių. Jis tarsi turėtų sustiprinti Europos piliečių balsą. Problema dažnai ta, kad santykiai tarp piliečių ir e, politinių atstovų, išrinktų pareigūnų nėra tobuli. E, žmonės balsuoja ir e, tarsi turi lūkesčių, kad jau kitą dieną nusities tam tikras tiltas tarp tų institucijų ir piliečių. Neužmirškime, kad e, visos institucijos yra sukurtos kaip instrumentas e, bendrauti su Europos piliečiais. Pone Müller, Europos e, ombudsmeno įstaiga yra nepriklausoma, bet dirba glaudžiai bendradarbiavame su Europos parlamentu. Pasakėme, jūs sakėte, kad e, viešoji administracija kartais pristinga skaidrumo. Dauguma ombudsmeno tyriamų bylų dažniausiai susijusios Europos komisija, bet ir parlamentas dažnai kaltinamas dėl įvairių trūkumų. Kaip e, jūsų akimis žiūrint, e, reikėtų traktuoti E, galimybę tirti būtent šituos trūkumus. Taigi, balsuojame už Europos parlamento narius. Jūs esate žmonių atstovai. Ir e, visa tai vyksta ir jūsų darbas, e, kuris vyksta čia, šiame pastate, iš esmės pagal pagrindinį principą turi būti nukreiptas Europos piliečių labai ir visas problemas būtent šiuo požiūriu e, reikėtų spręsti. Jūs esate e, piliečių balsas ir jūs esate piliečių tarnai. Labai svarbu suprasti, kad e, jeigu viskas funkcionuos būtent šioje dvasioje, kai viskas nukreipta Liet... Europos piliečių labui, tada ir atsiras tas pasitikėjimas. Tada piliečiai pradės jausti, kad institucijos dirba būtent jiems. Deja, taip kol kas nėra ir būtent todėl reikia keisti mentalitetą, dar kartą pažvelgti kiekvienos institucijos vai, į kiekvienos institucijos vaidmenį. Mes e, vaidiname savo vaidmenį, e, skundai yra registruojami ir mes e, dirbame tarsi kaip tarpininkai. Pirminkė, e, dėkoju. E, žodis ponui Kasa. Dėkoju. Labai džiaugiuosi, kad per šios dienos klausimus aš galiu, žvelgdamas į jūsų gyvenimo aprašymą, E, padaryti išvadą apie jūsų per daugelį metų teiktus pasiūlymus. Kalbant apie santykius su Europos institucijomis, kaip ateityje ketinate taikyti taisyklės, kurios susijusios su Europos institucijų veikla? Ar ketinate išplėsti uh, šią sistemą, ar jūs ketinate remtis egzistuojančių teisės aktų struktūrą. Tai buvo mano pirmas klausimas. Antrasis susijęs su e, neįgaliųjų žmonių problemomis. Šiandien kaip tik yra žmonių su negale tarp, tarptautinė diena. Ir e, reikia pripažinti, kad ilgą laiką uh, ombudsmeno institucija e, yra gavusi labai nedaug e, skundų iš žmonių su negale. Iš dalies yra dėl to, kad e, tokiems asmenims pasinaudoti tą galimybę yra labai sunku. Kaip ketintumėte spręsti šią problemą ateityje? Dėkoju. E, Pirmasis klausimas buvo apie ombudsmeno atsakomybės sritį. E, atsižvelgiant į dabar egzistuojančią sistemą, e, aš manau, kad yra pakankamai galių spręsti e, konkrečias problemas. Tiesiog tas galės reikia iki galo išnaudoti, atsižvelgiant į galimybę visų pirma siekti pozityvių rezultatų, kaip aš nekartą jau ir minėjau. Aš manau, kad ombudsmenui taip pat turėtų būti suteikiamas tam tikras e, pakaitinis vaidmuo, kitaip sakant, konflikte tarp ES institucijų E, ombudsmenas galėtų e, spręsti tam tikrus e, konfliktus nesikreipiant į teisinės institucijas. Čia eina kalba apie tam tikras ir teisinės galės. Dabar kalbant apie mm, žmonės su negale, manyčiau, kad visų pirma reikia labai aiškiai gerbti egzistuojančias taisyklės, normas, susijusias su tais e, asmenimis, e, bet dažnai taip iš tikrųjų nėra. Mes matome, kad, pavyzdžiui, e, konkrečiai tiesiant kelius ar šaligatvius atsiranda įvairių kliūčių žmonėms su negale. Ir čia ombudsmenas turi imtis labai konkrečių veiksmų tokių asmenų teisės ginant. Mūsų regione tuo užsieima kaip tik neįgaliųjų teisų gynėjo institucija. Kągi, dabar pagal DONT sistemą e, dar galimybę paklausti SND frakcijos atstovams. Dėkoju. E, atsižvelgiant jūsų požiūrius ir nuomonės, aš e, noriu štai kokį mums visiems svarbų klausimą užduoti. Ombudsmeno vaidmuo yra platesnis negu teisinio tarpininko vaidmuo. Kokiu šią prasme prisimtumėte įsipareigojimų ir kokios yra trys konkrečios veiklos rytys, kuriuose jūs norėtumėte ypatingai pasireikšti? E, viešoji e, administracija turi būti e, humaniškesnė, veiksmingesnė, geresnė E, funkcionalesnė ir teisingesnė. O ombudsmenas turėtų visada turėti galimybę atsakyti į vieną klausimą. Ar aš tą viešai administraciją ir padariau geresnę, e, palankesnę žmonėms ir efektyvesnę? Problema čia tokia. E, ką galima būtų padaryti viso to norint pasiekti? Ir e, aš manau, kad pirmas žingsnis čia tai a, e, a, e, leisti piliečiams suprasti, kad viešosios administracijos veiklos centrai yra niekas kita, o pilietis, kad ne piliečiai a, gyvena administracijos labai, bet atvirkščiai, kad tas administracinis aparatas a, turi veikti tam, kad padėtų piliečiams. E, jau minėjau, tai mentaliteto klausimas. Viešoji administracija turi suvokti, kad jie yra piliečių tarnai. Vietos, nacionalinių ir taip pat europinių lygmenių to reikia pasiekti. O ombudsmeno institucija turi e, užtikrinti tokią realybę. Pone Ždanoka. Dėkoju e, Jums už tai, kad atvykote. Du klausimai. Visų pirma, Jūs apkaltinote e, dabartinę ombudsmenę, e, ponę Orelį, kad ji nepakankamai aktyviai veikia, kad nedaug skundų yra gauta. Aš noriu paklausti, dirbdamas regioniniu ombudsmenu, kiek sulaukėte skundų? skundų? E, ar, ar e, proporcingai tai būtų didesnis, e, didesnis skaičius negu čia Europos Sąjungoje. Ir antra, kalbėdamas apie skaidrumą, jūs sakėte, kad Europos parlamentas turi įtakoti kitas institucijas būti skaidresnėmis. Bet mes tokių galimybių neturime. Jeigu taryba atmeta tokius bandymus, tai ir atmeta. Taigi atrodo, kad jūs ne visai suprantate, kaip ES e, tame lygyje priimami sprendimai atskirose institucijose. Mes negalime įtakoti tarybos sprendimų. Taip. E, e, du klausimai buvo užduoti. Dėl pirmojo aš esu sprendęs tūkstančius e, skundų, mūsų regionas nėra paprastas. E, žinoma, e, visai ES 900 atvejų ar skundų yra labai nedaug. Kampanijoje 5-4 tūkstančiai žmonių yra kreipiasi su savo problemomis. Taigi 900 visai ES labai mažas skaičius. Ombudsmenas privalo būti piliečio ombudsmenu. E, ir ES ombudsmenas turi veikti ES piliečių atžvilgių ir Europos parlamento atžvilgių. Nes ES atstovaujate jūs. Čia jūs esate ES mikrokosmosas. Ir todėl uh, E, ombudsmenas turi taip pat spręsti ir klausimus, kuriuos keliate jūs. Manau, kad yra labai svarbu atlikti parlamentinius tyrimus, ypač kai kalbama apie prastą administravimą ar lėšų pasisavinimą ar e, kokius kitus pažeidimus. Aš manau, Tai yra labai svarbu, sprendžiant bet kokį konkretų klausimą, kuris pateikiamas institucijai ir e, ieškojimas sprendimo ir, ir, ir tam tikros procedūros nustatymas, aišku, reikalauja tam tikrų ombudsmenų institucijos galių. Ir e, labai dažnai e, tos galios yra menkinamos ir e, daromos kliūtis, kad e, sprendimą galima būtų surasti. Mikro. Mikro, mikro. No. Grazie, scusi Presidente. Ho ascoltato. Ačiū ir atsiprašau. Atidžiai klausiausi jūsų argumento, susipažinau su jūsų CV. Europos parlamento ir parlamentarų vaidmuo išrinkti tokį kandidatą, kuris yra tinkamiausias Europos ombudsmeno postui, turi atitinkamus gebėjimus ir kompetencijas. Kitaip sakant, Strasbūre mes nespręsime ar Europos ombudsmenas turi ginti vienokius ar kitokius interesus, bet spręsime, ar jis gali įgyvendinti piliečių lūkesčius. Todėl klausimas jums, ar jūs turite pakankamai gebėjimų tokiam uždaviniui, kodėlgi jūsų nuomonė, jūsų sukaupta patirtis tą leidžia teikti, Ar jūsų nuomonė iš tiesų galite pasiūlyti kažko daugiau nei kiti kandidatai? Kuo jūs išsiskiriate lyginant jūs su kitais kandidatais? Be mikrofono kalbama. Giuridica, perché si ha a che fare con delle norme. Ačiū. Mes juk kalbame apie įstatymus ir piliečių teisės. Aš e, sugebėjau savo e, gebėjimų dėka pakeisti taisyklės. Ar kalbant apie teismą ir jo sprendimų įgyvendinimą, tai yra vienas dalykas, tačiau ombudsmeno vaidmuo kitoks. Yra problema, su kuria susiduria pilietis ir reikia ją išspręsti. Tiesiog mūsų darbas užtikrinti, kad piliečiai vėl galėtų šipsuotis. Mūsų vaidmo panašus į gydytojo, nes jis turi turėti šiam darbui pašaukimą, turėti reikalingų gebėjimų ir tokiu būdu bus galima pasiekti konkrečių rezultatų. Būtent taikant teisės aktus ir siūlant sprendimus kiekvienai problemai. Tam reikia turėti tinkamų gebėjimų ir techninių gebėjimų, kad išspręstume problemas. Ačiū. GUE atstovo nėra, kolegos Veronė neprisijungusiųjų frakcijos nė, taip pat salė nematau. Tai reiškia, kad baigėme jūsų klausimus, nebent spontaniškų diskusijų metu norėtumėt kažk užduoti klausimą. Ne, tai baigėme klausimus ir trys žodžiai, po, trys minutės, atsiprašau, ponui Fortunato baigiamajam pasisakymui. Mano tikslas užtikrinti Europoje teisingumą. Mes norime išrinkti žmogų, kuris galėtų įgyvendinti jam keliamas už, uždavinius, kad Europoje stiprėtų integracija, kad kiekviena tarnyba ar institucija žinotų, jog ji tarnauja piliečiams. Jūs kaip EP nariai turėsite apsispręsti, jūs susipažinote su kandidatų gyvenimo prašymais, su jų nepriklausomumo teiginiais. Aišku, ombudsmenas tikrai negali būti kažkokios korporacijos valdybos narys, nes tai tikrai reikštų interesų supainiojimą. Ombudsmenas penkerius metus turės kiekvienam užtikrinti galimybę daryti tai, ką privalo ir čia bus svarbu stiprinti bendradarbiavimą su visomis institucijomis, su parlamentu. Ombudsmeno vaidumuo tobulin, padėti tobulinti kiek, visų institucijų kasdienę praktiką ir tokiu būdu siekti sažiningesnės Europos. Ačiū, ponia Fortunato. Peticijų komitetas visada pasirengęs išklausyti kiekvieno ir taip pat kiekvieno kandidato. 11 valandą 25 minutės planuojamas kitas klausimas. Hmm, greičiausia dar nėra visų narių, kurie nori dalyvauti tame klausime, todėl darome trumpą pertraukėlę iki 11.25. Bueno, continuamos, continuo en español. Kolegos, tęsime darbus, toliau pirmininkausiu ispaniškai, dabar išklausysime antrosios kandidatės abecelinė e, tvarka, pagal pavardės yra klausimo kandidatai ir Julija Lefrank. Prie mūsų prisijungia uh, Kolegė, jūs norite rasti vertimo kanalą. Antrasis kanalas, anglų kalba. Beje, galite klausytis ir vertimo į gimtąją kalbą, tik nežinau, kuris kanalas. Tryliktasis. Tryliktasis kanalas, estų kalba. Taigi, Žodis bus suteiktas jums 10 minučių. Jūsų įžanginiam pasisakymai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti savo mintis apie Europos ombudsmeno tarnybą. Visą mano gyvenimą žmogaus teisės, orumas ir teisės viršenybė e, buvo labai svarbus man dalykai. Aš gimiau dar valdant sovietams Estijoje ir savo kailiu patyriau, ką reiškia gauti laisvę ir prisijungti prie ES. Estija atgavus savo nepriklausomybę, man pavyko išvykti į Vokietiją ir studijuoti ten teisę, po to gyvenau Prancūzijoje, bei išmokau ne vieną kalbą, Mano trys vaikai yra tiek estai, tiek prancūzai. Aš esu puikus pavyzdys, ką Europai davė Erasmus karta. Aš esu europietė. Tačiau aš nepamiršau savo e, šaknų. Esu kilusi iš nedidelio žvėjų kaimelio Estijoje ir mano gimtojo kaimelio žmonės tikrai stebi mane čia dabar ir galvoja, kodėl šita ponė nori eiti Europos ombudsmenus ir ką ji gali pasiūlyti mums. Aš pristatysiu jiems ir jums, kad Europos ombudsmenas turi padėti piliečiams, jeigu kyla problemų su Europos administraciją, tai reikia kreiptis į ombudsmeną. Tai yra pagrindinė teisė kreiptis į Europos ombudsmeną, o Europos ombudsmenas gina gerą administraciją ir pagrindinės teisės. Europos ombudsmenas tikrai netori, neturėtų dubliuoti Europos parlamento ir jo komitetų veiklos, neturėtų dubliuoti žmogus teisų organizacijų darbo ar to, ką daro tarptautinės organizacijos, taip pat ombudsmeno tarnyba nėra teismas. Ombudsmenas e, savo darbuose negali vadovautis nei politiniais, nei kažkokiais kitais siekiais, tiesiog privalu gerai išmanyti teisę ir suvokti, kas yra teisingumas. Ir tą aš jums noriu pasiūlyti. Esu teisininkė. Daugiau nei 15 metų dirbau teisėje. Estijos aukščiausiame e, teisme dirbau, sprendžiau administracinius ir konstitucinius klausimus ir taip pat dirbau Europos e, žmogaus teisų teisme Strasbūrė. Šis teismas dar vadinamas Europos sąžininkė. Dirbau su pačiomis įvairiausiamis bylomis nuo žemės ūkio iki terorizmo, nuo vaikų grobimų iki e, žodžio laisvės. Taip pat buvau pakankamai drąsiai ir turėjau atskirą nuomonę prieštaringais klausimais, sprendžiau gyvybės ir mirties klausimais. Aš žinau, kuo e, skundžiasi žmonės ir kodėl. Aš puikiai išmanau tiek žmonių skundų problematiką, tiek viešai administravimą, nes e, buvau valstybės tarnautoje Estijoje, kur mes turėjome suteikti šiai tarnybai žmogišką veidą. Taip pat puikiai išmanau Europos administraciją, nes Tartu universitete dėsčiau Europos teisę. Tarptautinė lyderystė įvairiose tarptautiniuose struktūrose suteikė man pasitikėjimo imtis vadovavimo tarptautiniu lygiu su visa pagarba visai demokratiniai politikai, kuri dirba piliečių labui, niekada neturėjau ryšio ne su viena politinė partija. Labai svarbu, kad Europos ombudsmenas būtų nepriklausomas, sąžiningas ir paistų tik piliečių ir institucijų interesų. Taigi sužinojote daug apie mane, tačiau kodėl aš kandidatuoju? Kandidatuoju Europos ombudsmeno postą, nes tvirtai tikiu šios tarnybos didžiuliu potencialu. Daug ji gali nuveikti piliečių labui. Žinau ir esu susipažinusi su ombudsmeno tarnybos stipriosiomis pusėmis, tačiau išmanau ir problemas. Aš norėčiau gil, e, spręsti problemas ir pasinaudoti šiuo tikslu tarnybos stipriosiomis pusėmis. Sakyčiau, be ne svarbiausia problema yra tai, kad piliečiai ir tarnybos Europoje prarado pasitikėjimą Europos ombudsmeno biuru. Šios rekomendacijos daugiau nėra grindžiamos teisė, o institucijos kai kuriuose svarbiose bylose nepaisė ombudsmeno rekomendacijų. Čia vienas pavyzdys jūsų dėmesiui. Parlamento narių išlaidos. Pats EP sukritikavo ombudsmeno sprendimą kreiptis į viešumą prieš išklausant parlamento pozicijos. Sažiningas teis. teismas turi būti visada užtikrintas. Mes regime, kad ombudsmeno rekomendacijų įgyvendinimo procentas mažėja. Europoje gyvena daugiau nei pusę milijardo žmonių, tačiau Vos 2000 skundų yra užregistruojama kasmet Europos ombudsmeno tarnybai. Aš nekartą bendravau su dviem buvusiais Europos ombudsmenais, kurie beje mane ir paskatino kandidatuoti. Aš kalbėjausi su gausybė nacionalinio ombudsmenų, įskaitant su mm, tarptautinio ombudsmenų tarnybo generaliniu sekretoriu. Tai yra dažnai buvę teisėjai, jie turi savo nuomonę ir aš turiu nuomonę apie Europos ombudsmeno tarnybą. Būtent užtikrinti, kad Europos piliečiai gautų geriausias, aukščiausios kokybės paslaugas. Čia e, reikia dviejų puikaus srities išmanimo ir žmogiš, žmogiškumo. Turiu parengusi netgi konkretų planą, kaip visą tai pasiekti. Jūs gavote mano veiksmų planą. Dėje aš neturiu galimybės jį labai išsamei pristatyti. Tiesiog pristatysiu penkis svarbiausius dalykus. Pirma, Europos ombudsmeno tarnybai svarbiausia yra skundai. Aš pasirūpinsiu, kad ombudsmeno tarnyba išnagrinėtų kiekvieną skundą, kad į kiekvieną skundą būtų pažiūrėta rimtai, nes kiekvienas skundas liudyja apie negerovės Europoje. Kiekvienas skundas nusipelno vienodo dėmesio. Taip pat pasirūpinsiu, kad pažeidžiamiausi pagyvenę žmonės, vaikai, mažumos, prieglušio prašytojai ir pabėgėliai gyvenantis es teritorijoje ir e, neįgalumą turintis asmenys būtų ginami. Beje, priminsiu, kad šiandien yra tarptautinė neįgaliųjų diena. Aš pasirūminsiu, kad kiekvienos grupės teisių būtų paisoma. Antra svarbi veiklos rytis - tai darbas savo iniciatyva ir galimybė pradėti pačiam tyrimus. Uh, tą naudosiu piliečių labui ir pirmiausia išsiaiškinsiu technologijų ir skaitmeninimo panaudojimą Europos administracijose bei žiūrėsiu, kaip tai dera su piliečio lūkesčiais, teisėmis bei teisėkuros principais. Taip pat klausiu, kaip įtraukiami neįgalėjai į komisijos organizuojamas viešasias konsultacijas dėl teisėkuros pasiūlymų. Ir trečia, aš labai aktyviai dalyvausiu komisijos viešosiuose konsultacijose dėl teisėkuros iniciatyvų susijusių su piliečių teisėmis. Noriu patikinti, kad aktyviai darbuosiuosi ir parlamente, kodifikuojant es administracijos procedūrinę teisę. Ir aš pasiūlysiu kurti pačią geriausią administracinę kultūrą. Ketvirta, reikia užtikrinti veiksmingą, e, paprastą ir skaidrų prieigą prie Europos ombudsmeno biuro. Aš žinau, kad nėra viešojo dokumentų registro šioje skaid, už skaidrumą atsakingo institucijoje. Aš pasirūpinsiu, kad situacija keistusi sieksiu didesnio skaidrumo kartu su nacionaliniais ombudsmenais. Sakyčiau, mums svarbu stiprinti atviros viešosios administracijos kultūrą. Ir penktasis dalykas - bendradarbiavimas su parlamentu, koordinacinis darbas pirmiausia su peticijų bei kitais komitetais, bei būtinybė palaikyti nuolatinį ryšį su nacionaliniais ombudsmenais. Reikia dirbti kartu, pavyzdžiui, informatorių teisės ginant. E, ponios ir ponai, aš dirbsiu įsiklausydama į kiekvieną, rodysiu daug empatijos bei pasirūpinsiu, kad ombudsmeno biuras dirbtų konkrečiai su realiais rezultatais ir užtikrintų teisingumą. Šiandien susidurėma su gausybė problemų, piliečiai tą mato, jie turi jausti, kad yra teisės viršienybė, kad jie ginami. Gerbėmėjai EP nariai su jumis esu nekartą diskutavusi įvairiausiais klausimais, jaučiu palaikymą iš įvairių partijų, kad atėjo laikas paskirti teisininką Europos ombudsmenu, kaip kad buvo pirmą kartą, kai buvo sukurtas Europos ombudsmeno biuras ir sukurta Europos pilietybės institucija. Aš pasirūpinsiu, kad e, būtų pasiekti įvardinti tiksliai, skirsiu tam visas savo jėgas ir gebėjimus. Aksel Bos. Toliau žodis e, klausimam. EPP, prašom. <laughs> Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, ponė Leforank, už Jūsų kalbą. Turiu labai mažai laiko, nors Jūs daug pasakėte, bet gal galite kiek išsameu pristatyti Jūsų minėtą veiksmų planą kadangi reikia apie tai daugiau žinoti prieš priimant sprendimą ir dar papildomas klausimas. Pavyzdžiui, Strasbūro teisme. Kokias bylas jūs nagrinėjote, kokios krypties, kom jos išsiskyrė? Būčiau dėkingas už daugiau informacijos. Ačiū, turiu labai konkretų veiksmų planą. Ir ką aš norėčiau akcentuoti, būtent Europos ombudsmenas turi būti artimesnis piliečiui, reikia prieigą prie ombudsmeno biuro supaprastinti, reikia tam tikslui galėti naudoti tiek tradicinės, tiek elektroninės komunikacinės priemonės, visi turi būti traktuojami vienodai, aš noriu tą daugiakultūriškumo, atvirumo kultūrą dėkti ombudsmeno biure. Jūs matote, kad aš siūlau tiesioginius pokalbius internete tarp būtsmeno ir piliečio. Greta to svarbus yra darbas su nacionaliniais ambutsmenais. Čia aš netgi galvočiau apie komandiravimą, būtent, kad galima komandiruoti kažką iš nacionalinio ombudsmenų biuro į europinį, tai užtikrins geresnį bendradarbiavimą. Turiu konkrečių minčių apie savo iniciatyvą vykdomas tyrimus. Apie tai jau kalbėjau savo įžanginėme pasisakymę, kad dar noriu pabrėžti. Visos agentūros dirbančios su piliečių teisėmis man yra svarbios ir kiekvienoje iš jų noriu apsilankyti. Dėl mano nagrinėtų bylų jūsų antrasis klausimas. 160 tūkstančių e, bylų teko uh, Europos žmogaus teisų teismui nemažą skaičių nagrinėjau bylų, išskirčiau dvi. Pirmoji byla - Beslano įkaitų drama Rusijos federacijoje buvo sprendžiama dėl tarnybų prevencinių priemonių bei mirtino smurto panaudojimas išlaisvinant įkaitus, ar tai buvo žmogaus teisų pažeidimas ar ne. Toks buvo klausimas, vyko žodinis bylos nagrinėjimas, vyko debatai ir dalyvavo teismo posėdėje vaikus praradę tėvai, patys jie buvo atvykę į teismo posėdžių salę, o po teismo sprendimo perskaitėme kad skundą teikia asmenis, sakė, galų gale mus išgirdo ir pripažino, kad buvo padaryta didžiulė neteisybė. Yra svarbių bylų prieš Rusiją, yra ir kitų pas, pavyzdžių dėl žodžio laisvės ir dėl e, anoniminių komentarų Delfi prieš Estiją, būtent smurtą kurstantis internetiniai komentarai. Sakyčiau, sprendimas šioje byloje e, padėjo tikrai e, pagrindą, taip kaip yra traktuojami komentarai internete, žodžio laisvė svarbu, tačiau kurstyti neapykantos taip pat negalima. Ameriks. Dėkoju socialistų vardu, ponas Ameriks. Dėkui, kad atvykote. jūsų labai įspūdinga prisistatymo kalba man padarė įspūdį. Ta pati klausimą jum pateiksiu kaip ir ankstesniam kandidatui. Ombudsmeno vaidmuo yra platesnis, ne tik teisinis tarpininkas, jūs apie tai minėjote. Kokie būtų jūsų trys pagrindiniai tikslai, kurių siektumėt per savo mandatą ir kokios trys svarbiausios darbo sritys jums būtų panašios, jums būtų svarbios. Dėkui už klausimą. Kalbant apie teisę ombudsmeno darbe, kad jei bėgate krosą, jei norit užbaigti jį sėkmingai, tai turit gerą poziciją turėti. Tai teisė ombudsmeno darbė yra labai svarbi išeitinė pozicija. O taip pat reikia turėti socialinio teisingumo, empatijos, atjautos ir viziją. O mano vizija yra priartinti Europos ombudsmeną prie piliečių. Tai yra mano pagrindinis atskaitos taškas, kad ombudsmenų pasitikėtų ir piliečiai, ir institucijos. Padėti žmonėm, taip pat padėti ir institucijom, kad blogas administravimas taptų gerų administravimų. Tai yra mano pagrindinis tikslas ir tuo būdu reikia Europinį ombudsmeną ištraukti iš Briuselio burbulo ir siekti glaudesnio bendradarbiavimo su nacionaliniais ombudsmenais, nes europinis, europinė teisė, europiniai teisės aktai yra perkeliami į nacionalinę teisę. O trečias aspektas ir jis yra šiek tiek plačiau peržengiantis pačius skundus ir paremtas e, analitiniu darbu, nagrinėjant tos skundus, yra galimybė mm, vykdyti e, ar prisidėti prie tų mm, savo nuožiūrą vykstančių tyrimų. Ir aš būsiu arti piliečių užtikrinsiu, kad institucijos priimtų gyventojų skundus ir taip pat pradėsiu tyrimus savo iniciatyva. O Europos ombudsmeno misija ateičiai galėtų taip pat aptimti, apimti ir, e, ir būti išplės, įtraukta ta funkcija į neprivalomą protokolą mm, prie jungtinių tautų neįgaliųjų teisų konvencijos. Renių frakcija. Ačiū. Europos ombudsmenas turi dirbti savarankiškai ir nepriklausomai, tas suprantama, bet akivaizdu, kad ryšiai su Europos parlamentu labai glaudus. Jūs labai aiškiai įvardinote ombudsmeno kompetenciją bei pabrėžėte nepriklausomumo svarbą. Dėkui už tai. Dėl jūsų pasiūlymų ir jūsų programos norėčiau pasitirauti ir paprašyti įvardinti prioritetų. Mane labai domina ombudsmeno darbas savo iniciatyva, ką gali ombudsmenas čia nuveikti, ar jūs pradėsite tyrimų savo iniciatyva, o jei taip, gal turite konkretesnių minčių ar pasiūlymų, dėl to man tai labai svarbai, būtų puiku, jeigu galėtumėte išsameu pakomentuoti. Ačiū. Europos ombudsmeno pagrindinis darbas – spręsti piliečių skundus. Tačiau reikia kartais pažvelgti ir toliau. Pavyzdžiui, dalis e, teikėjų skundų nori išlikti anonimais ar mm, negalima išspręsti skundo problemos, nes tai nesusijęs su Europos Sąjunga, yra problemų su Europos finansavimą, su subsidijomis, su netlygintomis paskolomis, su agentūrų darbu. Uh, Mums reikia labai gerai suvokti, kas išeina iš už įprastinių skundų rėmų ir kokias problemas ombudsmenas gali bandyti spręsti savo iniciatyvą. Tuo pat metu darbas turi būti efektyvus. Šiuo tikslu privalu atlikti iš anksto labai puikų tyriamąjį darbą, įsiaiškinti, kokia yra padėtis. Kalbant apie S teisėkuros iniciatyvas, ir viešasias konsultacijas. Čia svarbus aktyvus dalyvavimas, kadangi reikia žinoti, kokius pasiūlymus teikti ir kaip juos grįsti Europos teisės taikymo kasdienę praktiką, problemų, problematiką. Čia žvelgiu puikų bendradarbiavimo aspektą su peticijų komitetu, jūs nagrinėjate skundus, kurie aktualūs, manau, ir Europos ombudsmenui, bei matome, kur reikia teisėkuros iniciatyvų Europoje. Tyrimai savo iniciatyva yra tarsi mm, rengenas. Reikia žiūrėti, kaip daryti geriau, vadovaujantis gero, gero administra principais. Pavyzdžiui, kokie yra trūkumai ar netinkama praktika administracijoje, kaip ją šalinti, nes vos tik pradeda ombudsmenas kalbėti apie kažką, kas nesusiję su jo kompetencija, iš karto jis pralaimi, praranda savo patikimumą, sugadina reputaciją, o ją privalu iš, išsaugoti, kadangi ombudsmeno darbas yra grindžiamas piliečių ir institucijų pasitikėjimu. Aš jau esu išdėsčiusi konkrečius pasiūlymus savo įžanginėje kalboje ir šiame veiksmų plane. Ačiū. Dėkoju. Mm, kitas klausimas. Noriu padėkoti Jums, mm, kad atvykote mane nustebino tai, kad jūs sakėte, kad ombudsmenas turi būti teisininkas. Aš manau, ne, nebūtinai. Svarbu, kad ombudsmeno tarnyboje būtų teisininkas. Aš 23 metus Danijoje dirbau ombudsmene, dabar 15 metai jau parlamente. Ir mes turėjom tiesiog teisininką savo tarnyboj. Yra čia skiriasi darbas lyginant su teisininku, ombudsmenas nėra teisėjas. Uh, kuris nagrinėja bylas. Ko norėčiau paklausti? Sakėt, jūs mm, imsitės kaip ir atsargiau ar, ar protingiau elgsitės, kai uh, E, bus tyrimai savo iniciatyva, bet dėl Zelmaerio atliktas tas tyrimas susilaukė 70 procentų nepritarimo. Tas tyrimas buvo pagristas skundais. Ar imsitės tokių tyrimų, jei busit ombudsmenė? Ar imsitės tik tokių tyrimų savo iniciatyva, e, kurių tikėtini rezultatai bus geri? Pone Auken, jau viršijot klausimų lauką, la, laiką. Dėkoju. Tai Aš turiu nedaug laiko. Mm, man reiktų 10 minučių tiem klausimam atsakyti, bet pabandysiu per 3 minutės. Dėkui, gerbiama parlamento nare. Ne mano idėja yra, kad teisėjas būtų tinkamas kandidatas į ombudsmeno poziciją. Tai yra jūsų idėja nes būtent ombudsmeno pareigybių aprašymas e, teigia, e, šešto straipsnio antroji dalis sako, kad žmonės, kurie turi teisėjo kvalifikaciją nacionaliniuose teismuose, gali aplikuoti į ombudsmeno poziciją Europos parlamente. Taigi, Europos parlamento statute tokie dalykai yra numatyti, nes norima užtikrinti bešališkumą ir sąžiningas procedūras, o tai yra kaip ir teisėjo kraujyje objektivumas. Ne, nebūtinai ombudsmenas turi būti teisėjų, bet jei yra kandidatas, kuris turi teisėjo kvalifikaciją ir turi tą žmogišką veidą ir kitas kvalifikacijas, kurios pasinau, būtų naudingos būnant ombudsmenu, tai aš manau, kad yra tik pliusai. Ir čia aš tikiuosi jūsų supratimo. Kalbant apie savo iniciatyvą vykdančius, vykdomus tyrimus, aš manau, kad ombudsmenas neturi uh, E, vykdyti tyrimus, remdamasis politinių frakcijų skundais. Nes Europos ombudsmenas turi būti objektivus, juo turi pasitikėti ir institucijos, ir darbuotojai, ir, ir piliečiai. Ir e, imdamas vykdyti tyrimą savo iniciatyvą, ombudsmenas turi užtikrinti objektivumą įtikinėjimas ir pagarba nereiškia, kad neturi drąsos kaip jungtinių tautų, e, kaip jungtinės karalystės teisėjas Ginsburgas yra pasakęs, aš turiu drąsos imtis reikalingų dalykų ir tikiuosi, kad kiti turės drąsos e, man padėti ir ombudsmeno veikla turi remtis teisinė e, patirtim, bet prieš imdamasi tokius e, tyrimus vykdyti, aš tikrai pasitarsiu su e, visomis suinteresuotomis pusėmis. Pavyzdžiui, Europinės institucijos gali sakyti, taip, tai įdomu, bet mes to negalim daryti. Ir aš tada jų klausiu, kodėl jūs negalite to daryti, jei atsakymas yra dėl įstatymų, tai tada galima kreiptis į Europos parlamentą, kad parlamentas padėtų, pateiktų mm, rezoliuciją, nes ombudsmenas tai yra demokratijos ir įstatymų viršienybės garantas. Dėkuoju. EKR frakcijos vardu ponas Lutovskis. Labas rytas, sveikinu Jūs atvykus į parlamentą. Norėčiau du klausimus užduoti faktiškai iš e, dviejų sričių. Pirmasis - dėl Europos institucijose vykdomos lobizmo veiklos. Ar manytumėte, kad e, trečiųjų šalių įsikišimas ES institucijų e, veikloje ir sprendimų prieimėme yra priimtinas. Toliau, ar galvojate, kad vadinamieji trilogai, tai yra dėrybos dėl teisės aktų, yra pakankamai skaidrus ir jeigu ne, ką galima būtų pakeisti? Dėkoju. Dėkoju, e, ponė parlamento nary, už jūsų klausimą. Aiškiai pasakysiu dar daug, ką reikia nuveikti, kai kalbame apie lobizmą. Lobizmas yra svarbus dalykas, siekiant skaidrumo ir atskaitomybės. Ir šią prasme noriu pastebėti, kad e, ketinama sukurti tarp institucinį registrą susijusi su lobizmu ir Europos e, ombudsmenas turi visada atidžiai stebėti, kaip ES institucijos žiūri į savo administracinės galės e, tame tarpe ir registruodamas lobistus. Čia turime žengti žingsnis po žingsnio, e, formuodami atvirą administracinę kultūrą. Na ir Europos e, ombudsmenas taip pat gali veikti pažeidimo procedūrų kontekste, inicijuojant, e, stebint, kaip Europos komisija inicijuoja tokias pažeidimų procedūras ir kaip e, tai yra argumentuojama. Bet tai susiję žinoma su ES teisės veikimu valstybėse narėse. Dėl jūsų antrojo klausimo. E, kalbant apie vadinamosios trialogus, reikia sugrįžti prie valstybių narių vaidmens e, šiame etape. Ir šią prasme būtina veikti ranka rankon su nacionaliniais ombudsmenais, nes jie e, veikia kovojant e, su e, blogu administravimu ES institucijose. E, vienam to padaryti neįmanoma ir todėl būtina Europos ombudsmenui dirbti draugės nacionaliniais ombudsmenais ir stebėti, kaip valstybės narės prižiūri ES teisės įgyvendinimą. E, todėl e, reikia e, stebėti, ar laikomasi tos procedūros, ar galima prieiti prie atitinkamų dokumentų. Dėkoju. GUE frakcijos atstovo pono mm, Džordžiolis aš nematau. Pradėsime antrąjį klausimų raundą. Dabar viena, viena minutė klausimui, viena atsakymui. EPP frakcijos vardu e, ponas Vince. Sveika atvykusi, ponė Lefrank, aš manau, kad e, pateikėte mums e, išsamų savo minčių, išsame savo minčių santrauką. Jūs esate dirbusi ekspertų komitetuose, turite daug patirties, kaip tai įtakotų jūsų būsimą darbą. Jūs minėjote, kad ombudsmenas turėtų daugiau dėmesio skirti pagrindiniams teisėms. Kaip tai taptų jūsų darbo dalimi? Antra, kalbant apie komunikavimą. E, savo programoje kalbate apie susižinojimą, komunikavimą su kitomis institucijomis. O kaip uh, jūs žiūrite į komunikavimą su visuomenė. Jeigu daugiau e, komunikuosite su visuomenė, tuomet turėsite daugiau kontaktų su e, piliečiais. Kaip ketinate tai daryti? Dėkoju. E, pabandysiu atsakyti į šį klausimą estiškai kadangi gerbiu daugia kalbystę Europos Sąjungoje. Kaip jūs ir sakėte, e, e, labai nedaug e, skundų susilaukiama mm, iš ES piliečių, Europos ombudsmenui. Ir čia, žinoma, tai yra susijęs su komunikavimo problemomis. Aš žvelgdama į ateitį e, per pirmąją savo kadencijos pusę, jeigu jūs išrinksite mane ES e, ombudsmene, numatyčiau visą virtinę vizitų išvykų, e, kurios būtų ne vien tik tai mandagumo vizitai, susitikti su nacionalinės ombudsmenais, bet taip pat ir galimybė sustikti su žmonėmis vietose. Aš e, iš tikrųjų pritariu Jums, būtent tą kryptimį turėtume ir dirbti. Panas Ameriks, dėkoju pirmininkiai už galimybę dar kartą paklausti. Na, aš turėčiau klausimą apie Europos ombudsmenų ir EP santykius. Į e, e, jūsų vaidmenį įeitų e, kova su blogu administravimu, ginant ES teisės, bet taip pat ir platesnis požiūris. Koks būtų jūsų planas siekiant sumažinti atskirtį tarp ES piliečių ir ES parlamento konkrečiai? Dėkuoju už e, pateiktą klausimą, jisai susijęs su ką tik mano atsakytų ankstesnių klausimų. Aš manau, kad e, Europos e, ombudsmenas yra sąsaja tarp demokratijos ir Europos teisės. Eina kalba apie skundus dėl to, kaip ES teisė yra įgyvendinama valstybėse narėse. Aš paminėjau apie e, santykius tarp Europos ambudsmeno e, ir Europos parlamento ir konkrečiai e, peticijų komiteto. Aš kalbu čia apie reguliarius kontaktus, neatsitiktinius kontaktus. Aišku, visada reikia išlaikyti E, nešališkumą ir aš manau, kad ir e, peti komiteto e, nacionalinių komitetų tinklas taip pat turi būti sustiprintas. Dėkui. Jūs aktyviai norite dalyvauti toje konferencijoje skirtoje Europos ateičiai. Jūs kaip mm, tarpininkas e, sakėte, kad labai svarbu yra atstovauti tiek institucijom, tiek piliečiams, nes institucijų darbas daro konkretų įspūdį e, ir konkretų poveikį piliečiam. Ir norėčiau paklausti, ką jūs galvojat būtent apie Europos ateitį, kaip jūs užtikrinsite aktyvų uh, piliečių e, dalyvavimą Europos gyvenime. Dėkui už klausimą, aš atsakysiu prancūziškai, tai e, kalba, kuri man labai graži. E, kai prancūzijos prezidentas buvo Valerijus Kardestenas, aš buvau jauna Prancūzijos teisingumo ministerijos, Estijos teisingumo ministerijos darbuotoja, mes tada dar nebuvom uh, Europos Sąjungoje, tik buvom pakviesti stoti į Europos Sąjungą ir aš labai gerai atsimenu tuo metinę atmosferą. Ir būtent e, tada buvo kalbama apie e, Hartijos 41 straipsnį, kuris labai aktualus visiems, kuris būtent kalba apie gerą administravimą Ir aš iš tiesų, kalbant apie konferenciją skirtą Europos ateičiai, kaip mm, tas mediatorius, tarpininkas, esu pasirengusi aktyviai dalyvauti, bet čia labai svarbu įtraukti ir tuos nacionalinius ombudsmenus, kad mes išgirstume ir jų nuomonę, kad turėtume tą bendrą vaizdą, kas yra aktualu kiekvienos valstybės narės piliečiams, ne tik žiūrint iš Briuselio ar iš Strasbūro. Žodis poniai e, Bahome. Dėkoju, e, dėkoju Jums e, už Jūsų pristatymą. Turėčiau klausimą apie neteisingas žinias, suklastotas žinias ir apie jų galimą įtaką. Tai išpolis prieš atviras demokratijas totalitarinių ir nedemokratinių režimų naudai. Uh, Kaip jūs kovotumėte su tomis melagienomis ir e, kokių turėtumėte e, tam tai kovai e, priemonių? Dėkuoju, ponė parlamento narė, už šį klausimą. Aš jau paminėjau savo patirtį susiduriant su šia problema Europos žmogaus teisų teisme tema nusipelno didelio dėmesio. ES e, ombudsmenas e, privalo užtikrinti Europos institucijų gerą administravimą ir e, žinoma, jeigu yra tam tikrų neapykantą kurstančių kalbų prieš Europos institucijas, privalu spręsti tuos klausimus neapykantos skleidimas valstybėse narėse ir melagienų skleidimas e, valstybėse narėse e, taip pat e, būtų sprendžiama šios problemos bendradarbiaujant su nacionaliniais ombudsmenais. Dėkui, ponė Maestrė dabar. Dėkui, ponė Lefrank, už jūsų pasisakymą aš panašų klausimą norėčiau užduoti, kaip kad uždaviau kitam kandidatui. E, santykiai tarp piliečių ir Europos institucijų. Jūs paminėjote, kad į tai galima žiūrėti kaip į kokį e, burbulą. Aš nesakyčiau e, taip, bet vis tik ES piliečiai turėtų jaustis arčiau ES institucijų. Jūs taip pat minėjote, kad internetiniai pokalbiai e, galėtų būti panaudoti, priartinant piliečius prie institucijų. Bet ar tai nepakirstų institucijų įvaizdžio kaip rimtų institucijų. Gal e, šiems tikslams numatote ir kažkokiu kitų priemonių, kad e, žmonės e, matytų institucijas kaip labiau prieinamas ir veikiančias jų labai. Dėkui. Dėkoju, ačiū už įkvepiantį klausimą. Manau, kad būtent to mums ir reikia kad piliečiai labiau pasitikėtų Europos ombudsmenų ir e, įrodant, e, kad mes jais rūpinamės. E, ir čia svarbu nebijoti jų problemų. Žinoma, labai svarbu turėti atitinkamą žinias, bet taip pat ir žmogiškumas, žmogiškas veidas čia labai svarbu svarbūs. Daug e, dalykų turėtų būti pasakoma paprasta kalba, kalbėti žmonių kalba. Ir žinoma, turime būti matomi ne tik antraštėse, bet e, iš mūsų konkretaus rimto darbo. Tad aš ketinčiau e, kiekvieną savaitę viešai skelbti svarbiausias E, rekomendacijas, e, skelbti ombudsmeno rekomendacijas e, visomis nacionalinėmis kalbomis. Na ir žinoma, taip pat vizitai į valstybės narės. Pone Ždanoko, prašom. Ačiū, ponė Lefranka, kad atsakote į mūsų klausimus. Toks konkretus pasiteiravimas. kokioje pusėje būsų, būtumėt. Yra ginčas tarp parlamento ir tarybos. Reglamentas dėl bendrųjų taisyklių taikytinų ombudsmenui vasarį šių metų patvirtino parlamentas savo rezoliuciją ir pažymėjo, kad ombudsmenas turi teisę teikti komentarus ir skirti nuobaudas, jeigu Europinės institucijos netinkamai taiko Teisingumo teismo sprendimus. Tas buvo pasakyta e, parlamento patvirtintame reglamente. Tačiau tarybos teisės skyrius ir pati taryba pasipriešino. Toks teisinis argumentas Pagal 228 sutarties dėl es veikimo straipsnį ombudsmenas neturi teisės atlikti tyrimus dėl prasto administravimo susijusio su teisingumo teismo kaip teismo veikla. Tai čia citata, kaip teismo veikla. Kol kas oficialaus atsakymo taryba nepateikė, tačiau jūs išgirdote teisės skyriaus poziciją ir e, kokios pozicijų, pusės jūs laikotės, ar parlamento, ar tarybos teisės skyriaus. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasveikinti parlamentą ėmusis iniciatyvus atnaujinti Europos ombudsmeno darbo tvarką. Nebuvo tas padaryta po Lisabono sutarties patvirtinimo, tai svarbi iniciatyva. Jeigu suteiksite man garbę tapti Europos ombudsmene, esu pasirengusi būti jūsų partnerė ir tarpininkė įgyvendinant šią reformą ir tada išsakysiu savo nuomonę. Europos ombudsmenas turi kitų galimybių daryti įtaką Europos administracijai ir institucijoms. Tai yra Nu, atsargumo principas, tai jau skirtingas darbas nei Teisingumo teismo. Europos ombudsmenas turi pasirūpinti, kad administracija dirbo pagal gero administravimo principus. Ne Europos ombudsmenas turi prižiūrėti, kaip įgyvendinami teismo sprendimą, iš tai atsakingos kitos struktūros ir tarnybos. Tai vis dėlto, jeigu komisija nori pradėti sutarties pažeidimo procedūrą arba nori pasakyti garsiai, kad valstybėje narėje netaikomas tinkamai Europos teisės aktas, tai ta pati tarnyba turi dirbti pagal geros administracijos principas. Ir čia jau ryšys su ombudsmenu ir jo tarnyba, taigi reikia dirbti neperžengiant savo kompetencijos, tačiau geras teisės išmanimas leidžia daryti daugiau bei pasirūpinti didesniu piliečių aktyvumu bei stiprinti pasitikėjimą institucijomis. Ačiū dabar ponas Lotovski. Ne, nepagėdaujat. Pono Kartien Florį salėje nematau. Dabar spontaniškos diskusijos. Turime dar laiko. Ponas, ponė Evren ir ponas Kosa. Atsiprašau, jūsų nepastebėjau, žiūrėjau kitą pusę. Labai atsiprašau. Taip, jūs be abejo galite pasinaudoti jums skirtų laiku. Prašom. Be mikrofono kalbama. Ok. In una recente intervista lei ha apertamente criticato. Ačiū. Neseniai viename interviu jūs kritikavote ombudsmenės Oreilį atliktus tam tikrus tyrimus. Man jie atrodo visiškai pagristi. Kalbame apie piliečių apsaugą. Sakyčiau, aukščiausias skaidrumo ir aiškumo lygis turi būti užtikrintas. Šie atlikti tyrimai buvo nepaprastai svarbus. Vienas iš jų buvo susijęs su buvusio komisijos pirmininko Baroso veikla, kitas su dideliu finansų institutu buvo lėšų švaistėjimo, pasisavinimo, korupcijos požymio. Taigi reikėjo atlikti vienokį ar kitokį tyrimą. Tas pats galioja ir dėl Zelmaier atvejo. Mane domintų jūsų potencialūs sprendimai susiję su mano minėtais pavyzdžiais. Ačiū už klausimą. Turiu aiškiai pasakyti, Aš pasisakiau dėl žiniasklaidoje girdėtos kritikos ir dėl to, ką rašė akademiniai sluoksniai. Aš pati nekritikavau, tik citavau, kad yra kritika. Antra, viskas priklauso nuo darbo metodo. Priklauso nuo to, kaip jūs keliate klausimą bei kaip išsaugote Europos ombudsmeno tarnybos nepriklausomumą ir savarankiškumą. Jeigu institucijos praranda pagarbą ombudsmeno tarnybai, tai į ką tada skundų teikėjui kreiptis, kam apskritai reikalinga ta institucija. Sąžiningas teismas, sąžininga procedūra turi būti užtikrinta. Nėra kalbama apie uh, tiesiog pirštų badimo vieną kitą asmenį. Reikia keisti pačią darbo tvarką ir sisteminių pokyčių poreikis reikalingas institucijose. Esu teisininkė ir žinau, kokie yra teisiniai argumentai, ko tikisi Europos institucijos ir kaip reikia jiems pat, joms patarti keisti darbo tvarką, galima ir įtikinti. Nebūtina čia iš karto šaukti garsiai, siekti gars, skambių antraščių. Žinoma, geriausia yra kreiptis į parlamentą, tačiau prieš tai reikia atlikti tinkamą darbą, įdirbių, tyrimą, pasikalbėti su institucijomis, tačiau svarbiausia apginti piliečių teisės svarbu ne vienas ar kitas asmo, sakyčiau, netgi mano e, e, gimtinės e, žmonės žino, kaip svarbu yra pasitikėjimas. Ir pasitikėti Europos institucijomis tikrai būtina. Ačiū. Pradedame trečiąjį diskusijų raundą, spontaniškos diskusijos. Ponas ponė Evran ir ponas Kosa. Gal nuo kolegės pradėkim. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu prancūziškai, nes ponė Lefrankai, jūsų, jūsų prancūzų kalba tikrai puikiai. Noriu atsiprašyti, kad palevėlavau, nes traukinys vėlavo ir tikiuosi, kad mano klausimas nekartoja anksčiau pasakytų klausimų. Eurobarometras teigia, kad 45 procentai Europos piliečių nežino savo kaip piliečių teisių ir nežino, kad yra Europos ombudsmenas ir koks jo vaidmuo. Tai rodo, kad piliečiai laiko Europą nutolusią, technokratišką, taigi turėčiau keletą klausimų. Kaip jūs planuojate padidinti ombudsmeno žinomumą, kad jis taptų geriau žinomas Europos piliečiam ir kaip užtikrinsite bendradarbiavimą su nacionaliniais ombudsmenais, kad būtų geriau užtikrintos Europos piliečių teisės. Jūs kalbėjote apie galimą komandiravimą į ombudsmeno būstinę Europos nacionalinių valstybių ombudsmenus. Taigi, gal galėtumėte apie tai smulkiau papasakoti. Dėkui už klausimą. Aš negaliu vienu metu būti keliose vietose, bet labai uh, būčiau norėjusi um, šiandien būti taip pat ir Paryžiuje organizuotame seminare skirtame informuotojams Mes norėtume e, glaudžiau bendradarbiauti su nacionaliniais ombudsmenais, nes netaip seniai primtoje direktyvoje numatyta, kad nacionaliniai ombudsmenai, bet aišku, tą sprendžia valstybės narės, gali taip pat m, mm, dirbti ir su informuotojais, whistleblowers. Ir apskritai bendradarbiavimas su nacionaliniais ombudsmenais nėra toks platus, koks galėtų būti. Jau esu atsakiusi į klausimą apie uh, ombudsmeno žinomumą valstybėse narėse. Būtent uh, man labai svarbu bus apsilankyti valstybėse narėse, kad Europos ombudsmenas priartėtų prie Europos piliečių, ponas Kosa. Dėkui už galimybę pateikti klausimą. Aš irgi esu teisininkas. Ir nepritarčiau galbūt kai kuriem kolegom galbūt nėra nei. Galbūt nėra labai didelis privalumas būti teisininku, bet yra tam tikrų pliusų. Jūs turite teisininko patirtį ir kaip jūs pasinaudosite patirtimi, šitą teisininko patirtimi, kad ombudsmenas taptų labiau žinomas ES. Daugelis žmonių net nežino, kad gali pateikti skundą Europos ombudsmenui. Tai norėčiau paklausti, kokie jūsų planai šioje srityje. Kitas mano klausimas susijęs su neįgaliaisiais. To paties klausiau ir kito kandidato. Norėčiau paklausti apie jūsų programą. Jūs minėjote jungtinių tautų e, žmonių su negale konvenciją ir jos atitinkamą protokolą. Kaip planuojate tą įgyvendinti? Dėkui. Pirmasis klausimas. Tai konkrečiai turiu planą, kad žmonės iš nacionalinio ombudsmeno tarnybų atvyktų komandiruotėjai į Europos ombudsmeno tarnybą Jie pasižiūrės ir įgis patirties, kaip veikia Europos ombudsmeno tarnyba, o Europos ombudsmenas būtent pamatys, kokios problemos yra nacionalinių lygmenių. Manau, kad tokia galimybė būtų labai įdomi ir naudinga. Taip pat Mm, reikia užtikrinti, kad žmonės neturėtų problemų e, pateikti skundus Europos ombudsmenui, kad galėtų pateikti tos skundus nacionalinė kalba, jie turi tą žinoti, kad nebūtina skundą teikti angliškai, nors kartais tokia nuomonė yra paplitusi. Jūs esat peticijų komitetas ir atsakingi taip pat už tai, kaip įgyvendinama e, Junktinių tautų e, konvencija dėl žmonių su negale teisių. Prie šios konvencijos yra papildomas protokolas, kurio ES dar neratifikavo, kuris numato ir, ir, ir čia, ko gero, reiktų, kad pirmas Mm, kreipimosi punktas prieš kreipiantis į Ženevą e, neįgaliesiam būtų būtent Europos ombudsmenas. Taip pat aš planuoju e, įkurti kontaktinį centrą Europos ombudsmeno tarnyboj skirtą žmonėms su negale, nes dabar tokio centro nėra. Toliau ponia Aukun. Dėkui jum už atsakymus, man vis tiek dar ne viskas aišku. Nes yra skirtumas tarp to, kuo užsijima nacionaliniai ombudsmenai ir europiniai, pavyzdžiui, kalėjimai, sveikata ir kiti dalykai yra nacionalinių ombudsmenų kompetencijoje. Ir žmogus iš gatvės negali kreiptis į Europinio ombudsmeną. Jis turi būti kažkokios asociacijos ar organizacijos dalis, kad galėtų kreiptis. Tai man dėl to ir kyla problemų, nes jūs lyginat nacionalinius ombudsmenus su europiniu ombudsmenu. Jūs sakėte, kad neprimsite domen Europos partijų skundų, kad nebūtumėt laikoma neobjektive. Toliau, Šeštasis straipsnis, e, kalbantis apie ombudsmeno pareigybę. Ten kalbame apie jo nepriklausomumą ir objektivumą. Tame straipsnėje, man atrodo, sakoma, kad e, ombudsmenas turi būti toks nepriklausomas ir bešališkas kaip teisėjas, bet nebūtinai turi būti teisėjų. Ir manau, kad tai yra svarbus dalykas. Nes mes kalbame būtent apie ombudsmeno nepriklausomumą, o ne apie tai, kad teisėjas yra geresnis kandidatas į ombudsmeną negu kad kiti. Galbūt neteisingai supratau jūsų atsakymus. Dėkui. Džiaugiuosi, kad sutarėme, kad ombudsmenas turi būti objektivus bešališkas, vengti interesų konflikto. Ir tai yra būtent peti mm, komiteto ataskaitoje. Ir būtent ombudsmenas turi būti matomas kaip nepriklausomas ir bešališkas, nes priešingų atvejų, jei išaiškės, kad ombudsmenas gali būti įtakojamas politinių jėgų, tai tada bus e, neigiamas, neigiama įtaka jo reputacijai ir bešališkumui. Aš nesakau, kad aš e, ne, nenagrinėsiu e, klausimų dėl politinių, aktualių politiniam partijom. Aš rasiu būdą, kaip objektyviai tą daryti ombudsmenas turi būti tvirtas savo pažiūrose, toks, kokį jį nori matyti Europos piliečiai. Ir vienoje, viename frakcijų posėdėje aš sakiau, kad ombudsmenas nėra kalėdų senelis ar auksinė žuvelė, kuri toj pasakoj, kaip toj pasakoj, įvykdo visus pageidavimus. Jis negali būti nevyriausybinio organizacijų įkaitas ir jei mm, suprantate ir pritarėte man, tai manau, kad labai svarbu mums visiems kolektyviai siekti, kad ombudsmenas būtų bešališkas, kad tai būtų jo atsparos taškas, mm, kaip to bėgiko bėgant į finišą. Taigi baigiame trečią mm, raundą klausimų, o dabar jum trys minutės pabaigai. Ir iš anksto dėkoju jum ir visiems klaususiem. Dėkoju. Manau, kad tikrai mm, įkvepianti diskusija, pasikeitėme nuomonėmis ir noriu dar kartą pabrėžti, kad Europos ombudsmenas yra ryšys užtikrinantis demokratijos ir įstatymų viršenybės buvimą ir papildo abi šias rytis. Ir jei mane pasirinksite, tai žinote, kokia aš būsiu, uh, nepriklausoma, bešališka, profesionali, puikiai kvalifikuota, gerbinti įstatymų viršenybę, turinti teisingumo jausmą ir žmogišką požiūrį. Tokia yra mano Europos ombudsmeno vizija. Ir ombudsmenas taip pat turi matyti bendrą vaizdą, bendrą situaciją ir pasiūlyti sąžiningą e, nagrinėjimą siekiant sąžiningų sprendimų. O grįžtant prie žvėjų, žvėjai žino, kad ginčai jūroje gali blogai baigtis, nes jei susipyksti su kažko nėra kur pasislėpti. Dėl to jūreiviai labai protingai pasirenka tuos, su kuriais plaukia į jūrą. Pasirenka tuos, kurie moka dirbti, kurie nebijo audros, kurie išlieka ramus. Dėkui. Ah, Dėkoju, ah, gerbiama ponė Lefrank, ir linkime jums sėkmės. Dabar baigėsi šita mūsų posėdžio dalė, eh, dalis ir susitiksime pusę trijų, 14 val. 30 minučių. Dar išklausysime tris kandidatus, taigi mūsų laukia nemažai darbo.